E, dzień dobry. Witam Państwa na. Labas rytas. Norėčiau visus pasveikinti atvykusius į parlamento plenarinį posėdį. Europos tarybos e, pirmininkė ponia Van Rompuy. Sveiki atvykę į mūsų posėdį, ponia komisijos pirmininkė, ponia komisarė. Sveiki atvykę. Pirmas darbo atvarkės punktas yra Europos, taryb, a, Europos tarybos pirmininko pranešimas kovo 24-25 dienomis įvykusio tarybos posėdžio rezultatų pristatymas. Taigi iškart žodį suteikiu tarybos pirmininkui, ponui Hermanui Van Rompojui. President, uh, President Pone pirmininkė, komisijos pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Per 49 dienas aš pirmininkavau trims Europos tarybos pirmininkai e,